Timirmans ją pristatyti. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Ką tik dalyvau kolegijos posėdėje, e, kuriame patvirtinome 2018 m. darbų programą.